So, ich glaube, wir können, wir können anfangen. Ich begrüße Sie, die zahlreichen Zuschauer und auch die Kollegen. Manau, kad galime pradėti. Noriu pasisveikinti su gausiai susirinkusiais žiūrovais ir keliais kolegomis atvykusiais į bendrąjį pramonės mokslinio tyrimų energetikos ir aplinkos komiteto posėdį. Mes ėmėmės bendro darbo, norime parengti pranešimą, pranešimą savo iniciatyvą iniciatyva, kuriame būtų nubrėžtos e, mūsų politikos ateities gairės ir tokiu e, būdu mes padarytume parlamentą labiau pastebimu, matomu. Taigi mūsų komitetams tenka bendra atsakomybė, kurią turime prisimti, dalyvaudami kartu vykstančiose procesuose, darybose ir vėl parodyti, kad e, galime bendromis pastangomis sulaukti sėkmės, ją užtikrinti, galime tokiu būdu parlamentui, tai yra komisijai tiek dabartiniai, tiek būsimai, parodyti, kokia yra parlamento pozicija. Mes esame paskyrę pranešėjus, noriu tik informuoti kad vertimą šiandien turime į visas kalbas išskyrus estų ir maltiečių. Noriu pasidžiaugti, kad šalia manęs iš kairės sėdi pramonės komiteto pirmininkė ponė Sartori. Mes pasikeisdami posėdžių šiam pirmininkausime ir dabar suteiksiu žodį poniai Sartori pasakyti žanginę kalbą. I kolegi parlamentari. Ačiū pirmininkė. Labadiena. Gerbiami parlamentarai. Jūs puikiai žinote, kad šitas posėdis buvo numatytas kaip pirmas pasikeitimas nuomonėmis, kad pranešėjai galėtų pradėti darbą rengdami bendrąjį pranešimą aplinkosaugos komiteto ir ITRE komitetų vardu. Taigi mes turėtume bendradarbiauti pagal darbo tvarkos procedūras, numatančias bendrus komitetų posėdžius. 2013 m. birželio 17 d. Komi... pirmininkų soigoje buvo nuspręsta suorganizuoti tokį bendrą posėdį ir renkti bendrą e, pranešimo savo iniciatyvą projektą. ir tas pranešimas bus svarstomas bendrame abiejų komitetų posėdyje ir dėl to buvo įtrauktas į mūsų pirmojo posėdžio darbo tvarkę. Aplinkosauga, pramotė ne ir klimato kaitos klausimus norėtume apibendrinti viename pranešime ir galbūt taip padėti geriau susivokti kokios problemos mūsų laukia ir galbūt tai paskatins ir palengvins komitetų bendradarbiavimą ateityje. Dėkuoju už galimybę dalyvauti šiame posėdyje. Taigi iš karto pradėsime. Yra du bendra pranešėjai Kimanski Äh, Šimanski ir kitas kolega ir šešėliniai pranešėjai arba bendra pranešėjai. Pirma, Konradas Šimanski. E, dziękuję za ten gest. Ačiū už svetingumą aplinkos komitetui. Nesu jo narys, bet kartais lankausi šiame komitete ir sieku šio komiteto darbą, nes jis turi labai didelę reikšmę tam, kas vyksta ES pramonės politikos rytyje ir su parlamento nare Delvo sutarėme, kad nedalinsime to komiteto, komisijos dokumento į tas dalis, kurios labiau susijusios su aplinkos komiteto darbo ir tas dalis, kurios labiau susijusios su pramonės komitetu. Aš tiesiog tarsiu įžanginį žodį apie visą dokumentą. Tam, kad būtų galima aiškiai apibriežti mūsų klimato ir energijos, energetikos politiką po 2030-ųjų, reikia labai e, aiškiai prisiminti pagrindą šių politikos ryčių. Visai neseniai tie pagrindai buvo padėti, tai nėra labai senos politikos kryptis. Priminsiu, kad šio dokumento politiniai tikslai, o tai buvo pirmas politinis dokumentas. E, tikslai buvo trys. Pirmiausia, visos valstybės narės sutarė, kad norime sumažinti CO2 emisijas, kad norime užtikrinti žaliavų šaltinių tiekimą ir užtikrinti ūkio konkurencingumą. Ir Tuomet buvo nuspręsta, tik tai aišku, tai buvo sudėtingas sprendimas, buvo nuspręsta įdėkti ETS sistemą, mažinant CO2 išmetimus ir siekta sumažinti taršą ir 20 procentų padidinti atnausinaujinančių išteklių atsinaujančio energetikos šaltinių naudojimą. Ir nepažįstu žmogaus šiame parlamente, kuriam patiktų, kaip yra įgyvendinamos šios politikos priemonės. Tie tikslai, kuriuos mes užsibrėžėme, nėra pasiekti. Europa mm, vis dar priklauso nuo importuoto energijos šaltinių ir 35 metais 90 procentų e, dujų ir panašiai naftos bus importuojama ir e, šis rytis susidarė su labai daug sričių ir prisiminkime Deloitte visuotinę ataskaitą kad dabar tik Vokietija yra pažangi šioje srityje valstybė narė, tačiau prognozuojama, kad netrukus ir Vokietija iškris iš pirmo penketuko veiksmingiausių energetikos požiūrių pasaulio šalių. Taip pat nesiekiami ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo tikslai. CO2 sumažinimo tikslai yra vieninteliai tikslai, kurie uh, sėkmingai siekiami ir 20 metais mūsų tarša sumažės 20 procentų lyginant su baziniais metais. Tačiau šis tikslas sėkmingai gyvendinamas dėl to, kad Europoje krizė ir mažėja gamyba. Pavyzdžiui, vakar mes kalbėjome apie plieną pramonės komitete ir plieno sektorius. Dabar veikia, jo produktyvumas sumažėjo 30 procentų. Ir tai yra tie tikslai, kodėl mums pavyksta mažinti CO2 išmetama kiek. Vienintelis veiksnys, kuris veikia toje sistemoje teisingai, tai yra leidimų, taršos leidimų sistema šiuo metu. Ši sistema patiria didžiulį e, politinį spaudimą siekiant dirbtinai kelti kainas. Mažėja paklausa ir todėl įvesta kainų korekcija apivartinių taršos leidimų. Ir dėl teisinės ir politinės aplinkybės yra sudėtingos ir panašu, kad ta sistema neveikia. Galbūt pats mechanizmas neatsižvelgia į valstybių narių patirsime sąnaudą susijusią su emisijų mažinimu, su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu ir didesniu energijos vartojimo veiksmingų, veiksmingumu. Ir šiandien skiriamos subsidijos šiems dalykams galėtų būti geriau nukreiptos į inovacijas. Daugelė valstybių narių kyla uh, E, kainos, tai susiję ir su e, energijos šaltinių naudojimu. Ir tos kainos skaudžiausiai, skaudžiausią smūgį suduoda mažiausiai pasiturintiems ir didėja vartotojams energijos kainos. Mm. Ir prisiminkime, kad daug pradinių principų E, kito, pavyzdžiui, ribiniai dydžiai ir nemokamų taršos leidimų kiekis. Dabar visa tai atsiliepia tiems energetikos sektoriams, kurie naudoja daugiausia energijos, taip pat plieno sektoriui, kurį jau minėjau, nes dabar apie 30 procentų mažiau leidimų suteikiama šiam sektoriui negu būtina. Ir visi šie veiksniai, ta įtampa tarp valstybių narių, tarp atskirų pramonės sektorių lemia tai, kad sistema nebėra stabili. Ir nėra stabili reguliavimo sistema Europoje. Tai yra esminė problema visam energijos sektoriui ir visam sunkiosios pramonės sektoriui, kurio investicijų ciklas yra labai ilgas, tai 15-25 kartais metai. Ir tas netikrumas dėl rydienos yra vienas pagrindinių veiksmų, kodėl nėra paskatų mm, vystyti šias pramonės šakas ir tokie yra tie neigiami padariniai netinkamai parinktų teisinių ir politinių priemonių. Todėl e, savo pozicijoje pirmiausia siūlysiu e, nebesiūlyti trijų nepriklausomų tikslų dėl CO2 sumažinimo ir panašiai. Jeigu Europoje sutartume, kad mums reikia mažinimo, CO2 mažinimo tikslų. Tai tie pokyčiai turi būti siejami su globaliais susitarimais, susitarimai šioje srityje e, pasaulio mastu arba bent jau e, šešių pagrindinių didžiausių valstybių e, mastu - JAV, Kinija, Brazilija, Indija, Rusija ir, aišku, Europos Sąjunga. Ir Tie nauji CO2 mažinimo tikslai turi būti paremti nuodugnė makroekonominė analizė, ne vien ES, o to pasigendu, pavyzdžiui, kai kalbama apie tikslus iki 2025. Komisija apie tai nekalba, tačiau ta analizė turi būti atlikta dėl atskirų valstybių narių ir konkrečių pramonės sektorių. Ir paskutinis elementas, paskutinė sąlyga būtų, kad reikia atsižvelgti į laisvos priekybos vystimasi ir to, kaip ES ekonomika bus veikiama konkurencijos laisvos priekybos kontekste ir kaip konkuruos su tokiamis valstybėmis kaip JAV. Dabar jau sutartis E, netrukus bus sudaryta laisvos prekybos sutartis ir mes turime atsižvelgti, kokį poveikį ji darys e, Europos ekonomikai. Ačiū. Dėkuoju kolegai Šimanskijui. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš uh, kartu su ponu Šimanskiu pagal 51 straipsnį su bendra pranešėja mes e, turime parengti bendrą pranešimo tekstą ir manau, kad tą padarysime nepaisant kai kurių skirtingų pozicijų. Manau, kad dabar Europa patekusi į kryškelę kovą su klimato kaita, energijos išteklių naudojimu, būtina sumažinti energetinę priklausomybę, reikia e, užtikrinti postumį ekonomikai, kuriant daugiau ekologiškų darbo vietų, didinti e, inovacijų panaudojimo galimybės. Todėl būtina ieškoti integruoto požiūrio, saveikaus požiūrio ir e, susėti įvairias sritis tarpusavį. Būkime realistai, vien tik tai siekis sumažinti CO2 emisijas ar remiantis uh, atitinkamų technologinių principų negali mums padėti išspręsti minėtų problemų, kadangi svarbu ne tik mažinti CO2 emisijas kuo, maži, kuo mažesnėmis sąnaudomis, tačiau taip pat reikia didinti energetinį saugumą, tinkamiau veiksmingiau naudoti turimus išteklius, kurti darbo vietas, stiprinti konkurencingumą, nes vienintelis tikslas mano vertinimu reikštų žingsnį atgal ir jis būtų žalingas visiems, ypač mūsų pramoniai kuri privalo investuoti ir investuoja į atsinaujinančius energijos šaltinius, į energetinius pajėgumus <clears throat> ir tie 2020-2020 kovos su klimato kaita tikslai e, E, kai kuriuose sritise yra pakankamai nenuseklus, todėl būtina pagerinti pasirinktą modelį, kur, kuris aiškiai atskleidė tam tikras silpnas vietas. Todėl reikėtų atitinkamus sprendimus priimti rem, nesiremiant dogmatiškumu, ideologiją, remiantis tik tai pragmatiškumu ir tikroviškumu. Tai reiškia, kad reikia diskutuoti. Kalbant apie būsimą pranešimą turinį, aš pasisakau už testinumą ir nuoseklumą. Mes turėtume kartu siekti energijos vartojimo efektyvumo, CO2 mažinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo. Turime siekti trijų, trijų tikslų, koordinuodami veiksmus ir siekdami mažinti sąnaudas, nes šie trys siekiai padėtų spręsti bendras problemas ir taip pat būtina nepamiršti atitinkamų ES institucijų prisimtų įsipareigojimų, kuriuos noriu priimti, kalbant apie vartojimą efektyvumą atsinaujančių energijos šaltinius. Šiems klausimams daugiausiai dėmesio skiriama. Dėmesio, kodėl reikėtų remti atsinaujinančius energijos šaltinius, nes tai leistų mums sumažinti priklausomybę nuo energetikos importo. E, E, pasirinkti daugiau ir įvairesnių energijos išteklių, kurti naujas darbo vietas, skatinti ekonomiką, išvengti gamybos perkelimo. Taigi problema yra nesusijusi su tikslais, problema susijusi su priemonėmis jiems pasiekti. Manau, kad energijos rinka e, krečia mūsų netinkami e, sprendimai, e, kurios priima valstybės narės nekoordinuodamos savo veiksmų su ES lygmeniu. Šią problemą e, reikia spręsti ir manau, kad reikia atsisakyti subsidijų atsinaujinančiai energetikai nuo to momento, kai ji tampa rentabili. Tokiu būdu galėtume plačiau naudoti ekologišką energetiką. Taigi e, tokie žingsniai būtų naudingi tiek vartotojams, tiek gamintojams, taip pat padėtų mums užtikrinti, užsitikrinti didesnę energetinę nepriklausomybę. Iki 2014 metų manau, kad reikėtų apsispręsti dėl tinkamų tikslų šioje srityje ir e, vadovautis rentabilumo kriterijais. Kalbant apie e, kitus e, tikslus arba tikslus, kurie vieni kitiems prieštarauja, tai reikia kalbėti apie tai, kad e, krizė gali tiek paskatinti investicijas į ekologišką ekonomiką, tiek ir jiems pakengti. Todėl aš manau, kad reikia pasirinkti atitinkamus, atitinkamų požiūrį į e, būtinybę užtikrinti e, pramoniai galimybę planuoti į priekį, prognozuoti investicijas tam, kad e, privatus sektorius galėtų parengti atitinkamus ilgalaikius verslo planus. Europos reindustrializacija aiškiai susijusi <clears throat> neįmanoma be investicijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Taigi, nustatyti privalomus tikslus yra būtina, mes esame užsibrėžę atitinkamus tikslus iki 2050 metų. Ir e, tie ilgalaikiai tikslai yra vienintelis būdas optimizuoti investicijas ir prognozuoti jų atsiperkamumą. Kai nepamiršti, kad e, Svarbiausia dalykai, kuriems turime kreipti dėmesį, yra energijos išteklių kaina, konkurencingumas ir e, apsirūpinimas e, energetikos ištekliais. Šiame pranešime daugiausiai dėmesio reikėtų skirti konkurencingumui, nepamirštant priemon, kad e, kovos su klimato kaita priemonės gali paskatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, būti apskritai, tapti postumiu ekonomikai užkirsti kelią energijos išteklių kainų augimui, leisti mums naudoti daugiau įvairesnių energijos išteklių šaltinių, taip pat leisti geriau prisitaikyti valstybėms narėms prie pasikeitusių sąlygų, apsirūpinant e, energijos ištekliais. Mums, e, man tai būtų tikrai labai rimtas prioritetas. Apsirūpinimo energijos ištekliais saugumas taip pat labai svarbus klausimas, nes būtina užsitikrinti apsirūpinimą energijos ištekliais, nes 2012 ES išleido 500 milijardų eurų iškastiniam kūrui, jo importui ir daugiausiai gamtinėms dujoms, todėl mums labai svarbu, e, plėtojant naujas technologijas, e, užtikrinti e, energijos infrastruktūros tinklų sujungimą, turint omenyje, kad 2012 metais mūsų prekybos balansas sudarė 423 milijardus eurų. Todėl būtina sutelkti pastangas ir daugiau investuoti į e, tvarios energetikos projektus. Manau, kad tai jau turėtų būti ateities debatų tema ir man tikrai būtų įdomu išgirsti kolegų nuomonę ir e, vertinimus šiais labai svarbiais klausimais. Tikiuosi konstruktyvios diskusijos. Ačiū, ponė Dėliuo. Pradėkime dabar diskusijas ir leiskime pasisakyti įtre ir aplinkos komitetų. Šešėliniams pranešėjams prašau kolegų kalbėti ne ilgiau nei po penkias minutės tam, kad diskusijose galėtų dalyvauti kuo daugiau. Kolegų LP frakcijos vardu Herbertas Roilis dabar kalbės, prašau. Roil, möchte nicht, ich hab's hier stehen als. Jis atrodo neturėtų kalbėti, jis nurodytas kaip šešėlis pranešėjas mano sąraše, jeigu ne, tuomet suteikiu žodį Marita Ulskiok iš aplinkosaugos komiteto. Ačiū pirmininkė. Mes žinome, kad jungtinių tautų penktojoje klimato ataskaitoje yra kalbama apie ledynų tirp tirpimą ir žinome, kokias žinios yra skleidžiamos žiniasklaidos priemonė 99 procentais klimato. 95 procentais nuomonių iš tikrųjų klimatas keičiasi ir e, klimatas šiltėja dėl to, kad yra per daug išleidžiama CO2 ir per pastaruosius šimtą metų šiltėja e, klimato temperatūra ir didžiausias atšilimas per pastaruosius šimtą metų. Taigi klimatas keičiasi iš esmės ir pasiekmes yra uh, tikėtinos labai dramatiškos ir todėl diskusijos šiuo klausimu yra labai svarbios. Labai svarbu, e, nežiūrint politinių prieštarų, susitarti tarp politinių grupių šiuo labai svarbiu klausimu. Mes turime stengtis ir rasti bendrus sprendimus kurie priimtini yra ne tik tai mums, bet ir dabartinėms ir būsimoms kartoms. Labai svarbu, kad ekonomika būtų e, veiksmingiau naudotų energijos išteklius, juos tausotų. Be to, mano politinėje frakcijoje kolegos mano, kad nėra kitos var, galimybės, kaip priimti privalomus tikslus. Jeigu tai padarysime, tuomet valstybėms narėms, jų vyriausybėms galimybės pasiekti tų tikslų savais keliais. Jeigu tokių privalomųjų tikslų nesuformuluosime, tikrai nepasieksime norimo rezultato. Aš manau, tai labai svarbu, taip mano, mano frakcija, kadangi ir, ir galvoja, kad reikia nustatyti energetikos veiksmingumo tikslus, atsinaujinančios energijos dalies tikslus ir taip pat investuoti į inovatyves sritis, taip pat reikėtų galvoti apie energijos e, e, kaupimą ir paskirstimą iš atsinaunančių šaltinių. Taip pat, kalbant apie atskirų ekonomikos sektorių tikslus, Iš tikrųjų, mes manome, jog tokie yra reikalingi. Reikalingi kaip priemonė pasiekti bendrų tikslų. Galbūt apibendrindamas turėčiau pasakyti, kad mes turėtume siekti platesnių užmojų, prisijimti ambicingesnius tikslus, kurie galėtų padėti bendrojo tikslo, reikėtų pagalvoti apie energetikos mokesčių sistemos pakeitimą. Tačiau mes negalime pritarti komisijos vertinimo, pagal kurį e, būtų apmokestinama tik tai pagal CO2 išmetimą ir žalą padaroma aplinkai. Aš manau, kad reikėtų įvertinti visas priemonės atsižvelgti į tas e, katastrofas, kurios įvyko pastaruoju metu, taip pat reikėtų pagalvoti apie tuos klaidingus sprendimus, reikėtų galbūt grįžti ir peržiūrėti e, leidimų tarš, prekybos taršos leidimai sistemą ir kitus dalykus. Man labai žingiai du išklausyti kitų kolegų nuomonę šiais klausimais. Dėkuoju. Dėkuoju pirmininkė. 2010 metais Europos Sąjunga išleido 355 milijardus eurų importuodama iškastinį kurą. Tai maždaug ta pati suma, kurią sudaro Lenkijos uh, metinis BVP. Taigi tiek mes importuojama kietojo kūro. Mes importuoja 6 procentus dujų, 5 naftos ir 50 procentų anglies. Šie skaičiai atrodo ateityje didės, ypač iki 2035 metų. Šie skaičiai yra labai svarbus šioje diskusija dėl energetinės nepriklausomybės, ypač kai, ir ypač kai kalbame apie energetikos kainas. Kai, kai kas mano, kad šitos kainos yra tik tai JAV ir Rusijos politikos padarinys, tačiau iš esmės Europos sąjungos energetikos politika apskritai nevadino ypatingo vaidmens, nustatant kainas ES rinkoje. Junktinės Amerikos valstijos ir Rusijos požiūris į šią sritą, sritį yra visai kitoks. Jeigu mes su, sumokome tokią didžiulę kainą importuoti energijos šaltinius, tai reiškia, kad mes stipriname JAV ir Rusiją, kadangi jos yra energijos šaltinių eksportuotojas. Be to, importuotos anglies, dujų ir naftos kaštai didina mūsų samatas Komisija visai neseniai paskelbė tyrimą, kuriame yra sakoma, kad laisvai dalyjant taršos leidimus e, anglies kaina sumažėjo daugumoje ES valstybių 2012 metų. Ir tai gali kelti problemų mūsų pramoniai, kadangi viskas yra paskaičiuota neteisingais parametrais ir todėl mums reikėtų išsiaiškinti, kaip būtų galima išvengti tų didžiulių išlaidų importuojant iškastinį kūrą. Sprendimas nėra toks sudėtingas, reikia numatyti labai konkrečius tolesnio ekonomikos vysimo tikslus ir suformuoti aiškę energetikos strategiją. 2030 metams reikia numatyti privalomus tikslus e, e, CO2 išmetimams ir taip pat numatyti konkrečius tikslus e, alternatyvių energijos šaltinių plėtojimui. Ir reikėtų pasiūsti labai aišku signalą investuotojams, įmonėms, kurie nori investuoti šioje srityje ir pasakyti, kokie yra mūsų privalomieji tikslai. Great coalition. And we should consider a target or at least an labai svarbu priimti taip pat ES strategiją, siūlančią, kaip sumažinti mūsų energetinę priklausomybę nuo išorės energijos šaltinių. Dėkuoju Thompson, dabar kalbės Hall. Thank you. Um, I noted... Ačiū. Pažymėjau, ką sakė ponė Elskok apie ataskaitą rengiamą dėl klimato kaitos. Ir tai, aišku, tas kontekstas, kuriame mes rengiame savo pranešimą. Bet turime prisiminti, kad kalbame apie um, klimato ir energetikos politiką Atrodo, kad klimato kaita yra didžiausias iššūkis šio amžiaus mm, kartai, bet galbūt palikime jį nuo šalyje ir pagalvokime apie energetikos aspektus. Šiame pranešime mes anksčiau jau diskutavome ir parlamente, ir taryboje apie tai, kas labiausiai neramina valstybės narės ir uh, politikus, tai būtent konkurencingumas ir apsirūpinimas energijos ištekliais. Taigi mes galvokime apie tai ir galvokime, kokiu veiksmu turime imti šioje srityje. Ir jeigu galvojame iš ekonomikos perspektyvos apie energetiką, tai atsakymas akivaizdus. Mes turime veiksmingiau naudoti energetikos išteklius. Tai leis mums pasiekti ekonominės naudos. Ir iš esmės, jeigu mes švaistome energiją, tai yra ekonominis neraštingumas, taip sakykime. Ir mes taip pat žinome, kad jeigu naudojame mažiau energijos, tai leidžiame taupome visų žmonių lėšas, padedame įmonėms būti labiau konkurencingoms, nes e, jos mažiau išteklių skiria patenkinti savo energijos išteklių poreikiams. Taigi, kalbant apie apsirūpinimo energiją, mes turėtume labiau taupyti ir veiksmingiau naudoti energiją. Ta reikia prisiminti ir nereikia blaškytis, galvoti apie tai, kaip yra su atskirais teisės aktais, kokie grafikai numatyti direktyvose. Pagrindinė logika yra taupykime e, ir veiksmingai naudokime energijos išteklius. Ir dar e, labai aišku, e, visi esame susirūpinę mūsų priklausomybę energetikos e, srityje ir turime galvoti apie savo turimus išteklius, būtent atsinaujinančius energetikos išteklius. Konkurencingumo prasme tai yra tas rytis, kuri išaugo krizės metu ir ES šioje srityje yra lyderė pasaulio mastu, tačiau mes rizikuojame prarasti lyderio pozicijas, jeigu sulėtinsime tempą šioje srityje. Turime dar tokį išteklių kaip skalūno dujos, apie tai pastaruoju metu daug parlamente kalbama, bet įtariu, kad tai gali būti tiesiog mada ir po kelių metų mes galvosime, dėl ko čia buvo visas tas triukšmas, taip kaip kažkada galvojame, kad anglės e, sugavimo technologijos, rinkimo technologijos buvo atsakymas visam. Tai dar galvokime apie turimus išteklius Um, anglies išteklius, kurių daugiau naudoja valstybės, o ne mažiau. Ir tik tai, aišku, mes turime galvoti apie tai, kokį poveikį anglies naudojimas daro klimato kaitai. E, ir turime prisiminti, kad visi mūsų turimi ištekliai nėra begaliniai. Ir galvokime apie anglės surinkimo technologijas, Taigi, kai mes galvojame apie energetinį saugumą ir mūsų energetinę priklausomybę, turime atsigręžti į atsinaujinančius išteklius. Nes iš tikrųjų rusai negali iš mūsų atimti vėjo, o vėjo išteklių mes turime labai daug aplink Šiaurės jūrą ir mes turime galimybių tikrai panaudoti daugiau atsinaujinančių išteklių ir kuo daugiau mes jų naudosime, tuo didesnė atsiras pusiausvyra ir tuo daugiau galėsime susijęti tos išteklius. Taigi galvodami apie konkurencingumą, iš konkurencingumo perspektyvos ir veiksmingo energijos naudojimo perspektyvos turime padaryti išvadą, kad didelis naudojimo veiksmingumas ir atsinaujantis ištekliai yra atsakymas. Ir dar dėl subsidijų atsinaujinančiams šaltiniams sutinku, kai sakoma, kad reikia pasimokyti iš klaidų Bet ponas Šimanskis sako, kad galbūt subsidijas reikia nu, nukreipti į tyrimus, bet noriu priminti, kad kai kurie atsinaujinantys šaltiniai yra labai nauji, apie juos tikrai žinoma dar nedaug ir galbūt reikia tikrai galvoti apie subsidijas toms technologijoms, kurios dar nėra pakankamai išvystytos, neturime uždaryti ar nutraukti jų potencialo ir neleisti joms įsibėgėti, pavyzdžiui, pasinaudoti potvinių energiją ar mm, kitą energiją. Taigi, ką kalbėjo komisija apie šiltnamio mm, efektą sukeliančias dujas e, ir kalbėjo apie pasirinktis. Aš manau, kalbant apie 2030 paketą, turime vadovauti šiaip pagrindiniais išdėstytais principais. Tik tai mes dabar tarsi žiūrime e, ne pro tą teleskopo galą, žiūrime, kaip sumažinti šiltnamio efektą sumažinančius, sukeliančias dujas bet galbūt mažiau skiriame dėmesio E, kaip tik e, konkrečiam problemų sprendimui. Taigi aš manau, kad e, reikia atsižvelgti į visus šiuos dalykus, primant tolesnius sprendimus. Ačiū toliau, ponas Gerbrandė. Pasnysis, kad dabar Satohasi kalbės Baso Aihauto vardu. Ačiū. Ačiū, sutinku su Rita Thompson dėl to, kad e, reikėtų nustatyti ne vien e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų tikslą, bet ir kitus tikslus susijusius su veiksmingu energijos šaltiniu naudojimu ir panašiai. Ir dar porą žodžių apie pačią klimato kaitą. Rytoj žinome, kad tarp vyriausybinė klimato kaitos komisija IPCC pateiks savo uh, ataskaitą, bet žiūrėkime į tai, ką jau paskelbė UNEP ir Pasaulio bankas. Mes žinome, kad jeigu pasaulio šalis nesims aktyvesnių veiksmų klimato srityje, tai tikėtina, kad per šį amžių planetoje temperatūra atšils 3 ar 4 laipsniais. Ir neseniai Nikolas Stern priminė, kad jei taip atsitiktų, tai reikštų, kad mes turėsime tokią klimato sistemą, kokios Žemėje dar nebuvo per 10 tūkstančių metų. Tai yra tiek, kiek egzistuoja žmonių civilizacija. Taigi, jeigu mes nesustabdysime klimato kaitos Ir jeigu viskas vyks tokiu greičiu kaip dabar, tai iš esmės mes savo vaikus ir, ir anūkus tiesiog išleidžiame į visiškai nepažįstamą planetą. Negalime to leisti. Ir jeigu būtų kažkokių priešų, kurie pasakytų, aš nus, išsivedu jūsų vaikus į nepažįstamą vietą ar nepažįstamą planetą, mes turbūt to neleistume ir negalvotume, kaip sutaupyti keletą centų už kilovatvalandę. Mes imtumėmės kitokių veiksmų. Toks mūsų požiūris turėtų būti ir galvojant apie klimato politiką. Keletas kolegų jau kalbėjo apie importuoto iškastinio kūro kainą. Tai aišku visada turi būti šis klausimas keliamas, kai kalbama apie klimato politiką politiką. Ir, kaip sakė kolegos, vertinama, kad naftos kaina Tarptautinė energetikos agentūra e, prognozuoja didesnės naftos kainas nei komisija. Ir dar Mes importuojame labai daug iškastinio kūro. Taigi turime didesnį dėmesį skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Tarp 2008 ir 2011 metų tai yra jau įvykus um, ekonominiai kriziai ekologiškų technologijų naudojimas gerokai padidėjo ir mano valstybėje narėje tai yra viena iš sparčiausiai augančių pramonės šakų. Ji išaugo 15 procentų vien pernai. Taigi, iš tikrųjų, klimato politiką mes turime sieti su ekonominio konkurencingumo politika. Ir paskutinė mano pastaba būtų tokia. Mes labai dažnai girdime, kad ES vieniša ir viena imasi veiksmų, bet tai netiesa. Šiemet Kinija pradėjo priekybą apivartiniais teršos leidimais ekonomiškai vienoje svarbiausių savo provincijų ir paskelbė tvarkaraštį ar laiko grafiką, per kurį ta sistema bus pradėta taikyti visoje šalyje. Ir da, vien, vos prieš kelias dienas prezidento Obamos administracija nusprendė nustatyti um, emisijų standartus pramonės įmonėms. Tai standartai, kurių mes ES neturime ir tai tie standartai, kurie iš esmės reiškia, jeigu teisingai suprantu, kad um, E, jėgainės neturinčios anglės surinkimo technologijų būtų neteisėtos, jų veikla būtų neteisėta. Taigi galvojant apie pasaulinį kontekstą mes turime išvelgti ir teigiamus ženklus, ne vien neigiamus ir turime skatinti tuos pokyčius ir rodyti teigiamo, teigiamos pažangos pavyzdį. Ačiū, Sato Hasiu, dabar Tadėjus Šimanski. Chciałbym zwrócić uwagę. Norėčiau atkreipti dėmesį į labai svarbius CO2 sumažinimo tikslus. Bet čia išgirdau, kad kalbama apie tai, kiek patikimi ar kiek tikėtini tie e, tikslai. Turime užduoti savo klausimą, kieno pasitikėjimo siekia ES ir kas yra mūsų pagrindiniai partneriai, kai kovojama su klimato kaita ir klimato atšilimu mūsų planetoje. Artijasi, artinasi aukšto lygio susitikimas Varšuvoje. Tai puikia proga ir galbūt vienas iš paskutinių šansų suderinti tarpusavėje labai tarsi besiskiriančius tikslus, labai teisingai uh, Konradas Šimanskis pirmą kartą kalbėdamas pasakė, kad pagrindinis tikslas buvo išgelbėti planetą, tai yra sumažinti CO2 kiekį. Tačiau jeigu galvojame apie šį tikslą neatsižvelgdami į energetinio saugumo ir konkurencingumo klausimus, tai e, tas tikslas netrodo viską pateisinantis. Ir dar turime e, prisiminti ekonominius tikslus e, ir diskusijose su verslo atstovais. Šiandien realiai išsikelia gamybą iš ES į tas šalis, kur apsaugos standartai ir CO2 išmetimo tikslai yra gerokai žemesni. Ir be to, jeigu mes toliau sieksime ambicingų tikslų ir nustatysime ambicingus tikslus, tai ne tik nepadės mums apsaugoti planetos, bet dar labiau pakenks mūsų konkurencingumui, kuris ir taip yra nusilpęs. Ir tikrai svarbu šiame kontekste atsižvelgti į nuspėjamumo ir stabilumo uh, aspektą. Man teko susitikti su verslo atstovais ir buvo tikrai dvi paskutinės komisijos iniciatyvos tikrai susilaukė labai didelio atsako ir triukšmo. Tai iniciatyvos susijusios su biokūru transporto sektoriuje ir su leidimu sistema ir tos iniciatyvos e, tikrai e, įnešė sumaišti e, verslo sektoriuje ir galvojame apie pasiekmes. Tai iš tikrųjų kirto smūgį pasitikėjimų ES institucijomis tarp verslo atstovų. Ir dar noriu priminti pono Koroleco, žodžius, kuriuos jis išsakė Envi komitete, o tai yra asmuo, kuris vadovaus aukšto lygio susitikimui Varšuvoje, būtina siekti visuotiniu sutarimo. Mes matome tos ženklus, kurie ateina iš Kinijos ir JAV, tačiau tai yra tik pirmosios krekždės, mes nežinome, kaip bus toliau. Mes galbūt esame tas pedagoginis pavyzdys visam pasauliui. Vis dėlto mes tik 11 procentų visų CO2 teršalų išmetame ir jeigu kitos didžiosios pasaulio ekonomikos neprisijungs prie mūsų tikslų siekimo, tai mūsų geri norai jokios apčiopiamos naudos neduos. Taigi neambicingi, ir aš pabrėšiu, neambicingi, o realūs mažinimo tikslai būtų didesnė sėkmė. Ir jeigu šiemet ir kitamet nustatytume juos, tai būtų gerai. Mes turime. E, turime taip pat galvoti apie skirtingą valstybių narių išsivystimo lygį ir galiausiai visų pasaulio šalių išsivystimo lygį. Uh, Galbūt sunku dabar rasti mums kompromisą šiuo metu, bet dar sunkiau bus ES kaip pasaulio lygmenių svarbiai ekonomikai rasti visuotinį pasaulinį sutarimą klimato ir energetikos politikos srityje, nes mes čia bandome tarsi sujungti ugnį ir vandenį, bet aš tikiu mūsų sėkme. Ačiū Gerbertui Roilį žodis. Ačiū pirmininkė. Aš įdėmiai klausiausi. Pamėginsiu pristatyti kelias mintis arba argumentus, kurie mano manimu yra svarbus. Du komitetai bendrai bando parengti poziciją labai sveitim klausimų. Pirmininkas apie tai kalbėjo. Manau, kad galime tikėtis sėkmės tik bandydami dalykiškai ir išsamei paskeisti nuomonėmis ir ieškoti sprendimo. Mes negalime elgtis taip, kaip esame įpratę, bandydami e, primesti savo poziciją balsavimo metu. Manau, kad tokiu būdu mes nesugebėsime e, siekti pažangos, kadangi be mūsų komitetų dar atinkamą vaidmenį atlieka taryba ir ten padėti šiek tiek pasikeitusi, jeigu aš viską tinkamai vertinu kolegė Delvo. Pradžioje minėjo, kad reikia atsižvelgti į esminius klausimus, ne tik e, kovos su klimato kaita aspektus, tačiau energijos išteklių kainas, į e, energijos rūšių darinį Koleg, viena kolegė sakė, kad visas problemas išspręstų atsinaujinės energijos šaltiniai. Ar iš tiesų manome, kad artimiausių laikų galima viską pastatyti ant vienos kortos, ar reikėtų ieškoti e, diferencijuoto požiūrio, nepamirštant, kad atitinkamą vaidmenį gali atlikti įvairūs energijos ištekliai. Taigi mums būtina užtikrinti energijos rūšių derinį taip pat atsižvelgti į skirtingą padėtį skirtingose valstybėse narėse, nepamiršti, kad dabartinė Europos ekonomikos būklė yra kitokia. Nei buvo tuo metu, kai buvo priimti atitinkami sprendimai užsibriežti tikslai ir nes, nepriklausomai nuo užsibriežtų tikslų reikėtų savęs paklausti, kokį poveikį padarė iki šiol taikytos priemonės. Kalbant apie mūsų užsivirstus tikslus, manau, einama teisingu keliu. Mes šios tikslus įgyvendinsime. Tačiau vertindami atsinaujinančios energetikos tikslą, e, manau, kad mes e, ramiai šį tikslą pasieksime ir netgi viršysime. Tačiau jeigu viską statysime ant vienos kortos, tai turėsime už tai sumokėti, turime nepamiršti ir šalutinio poveikio, kuris atsiras ir kurio niekas nenorėjo. Tai yra papildomos sąnaudos susijusios su e, investicijomis į alternatyvius šaltinius, kuomet žmonės dabar dėl to negali apmokėti savo elektros sąskaitų ir paprasčiausiai žmonės sako, kad mes už jūs e, tokius politikus, kurie priemė tinkamus sprendimus, nebalsuosime, jeigu nesumažinsite energijos išteklių kainas. Pat reikia savęs atvirai paklausti, ar yra toks dalykas kaip e, energijos vidaus e, bendroji rinka. Mes atitinkamai sprendimais paprasčiausiai iškirtame kelią tai bendrai rinkai energijos atsirasti arba kitas, kitas rytis - energijos išteklių vartojimo efektyvumas, padėtis valstybės narys labai skirtinga. Nežinau, ar šioje srityje užsibrėžtus tikslus mes pasieksime ir taip, kad tas tai nieko bendro neturi su neprivalomo pobūdžio tikslais. Dažniau e, viskas yra susijęs su priemonėmis šiems tikslams pasiekti. Pavyzdžiui, mano šalyje nėra privalomų tikslų, tačiau žmonės yra skatinami daugiau dėmesio skirti energijos vartojimo efektyvumui, taupimui, pastatų šiltinimui ir šie veiksmai atneša atitinkamų rezultatų. Noriu priminti, kad mes priėmėme atitinkamą direktyvą prieš metus dėl energijos taupimo ir Junktinė karalystė tuo metu išsiderėjo labai daug išimčių E, taryboje. Taigi e, su savo reikalavimais taip pat aš e, jūs poziciją suprantu, tačiau reikalavimus kelti reikia taip pat apdairiai. Taigi reikėtų nepamiršti tų, to nemalonaus šalutinio poveikio, kurį galėtume patirti. Taip pat galėtume savęs paklausti, ar užsibrėžtų tikslų negalėtume pasiekti kitomis priemonėmis su mažesniais šalutiniais poveikiais ir mažesnėmis sąnaudomis. Aš iš šios klausimus savo dar neatsakau, tačiau e, nesu atsakęs, tačiau nemanau, kad geriausias būdas yra užsimerkti ir nesidaranti šalis. Eiti toliau į priekį. Kolegė Delvo paminėjo kelis įdomius kriterijus. Manau, kad juos reikėtų pradėti taikyti. Tai yra veiksmingumo, e, tikroviškumo kainų užtikrinimo, konkurencijos skatinimo kriterijai. Reikia atsižvelgti į skirtingus valstybinarių pajėgumus, į tai atsižvelgti. Ir tai yra labai išmintingos įžvalgos, kodėl mes neturėtume skirti laiko išsamiai analizai ir tik vėliau svarstyti, kokiu tolesnių žingsnių reikia imtis. Aš manau, kad e, nėra pas geriausias e, problemos sprendimo būdas užsibrėžiant atitinkamus tikslus. Jeigu mes svarbiausią tikslą laikytume CO2 iš metalų mažinimą, tai galėtume taip pat ir e, <clears throat> numatyti priemonės arba tarpinius tikslus siekiant e, galutinį tikslą pasiekti, nes manau, kad e, net ir protingi sprendimai, kurie nėra įgyvendinami, nėra labai prasmingi. Pirmkas, ačiū Herbertui Roiliui, baigime diskusiją su šešėniais pranešėjais. Niekas nekalbėjo e, apie tai, kad e, energetikos politikos sprendimai yra valstybių narių kompetencijos e, srityje, tačiau daug kas dar nesuvokia, kad nuo 2009 metų ES šioje srityje taip pat yra įgavusi nemažą svorį. Pradėkime bendrasis diskusijas. Pirmasis kalbės kolega Jolainin. Ačiū pirmininkį, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos pirmiausia, reikėtų kalbėti apie klimato kaitą, bet ne tik. Yra ir kitų labai svarbių aspektų, tai yra energetinį saugumą. Taip pat buvo kalbama, kad ES priklauso nuo energijos importo. Reikėtų kalbėti apie naują pramonės politiką Ir taip pat reikia kalbėti apie ekonominę raidą, ypač kaimiškose vietovėse, e, salose, labiau nutolusiuose teritorijose, kur galima plėtoti ekonomiką. Ir galvodami apie politiką iki 30 metų turime atsižvelgti į visus šios aspektus, ne tik tai sutelkti dėmesį į klimato kaitą. 2008 metų klimato paketo e, teisės aktais esą dar yra pakankamai nauji ir sunku tikėtis rezultatų, tačiau 2 procentų mažinimo tikslo mes turėtume pasiekti, taip pat plėtosime E, atsinaujinančius šaltinius ir todėl 20 procentų galėtume sumažinti ir teršalų kiekį. Taigi mes pasiekime pakankamai daug ir investuotojai ir toliau tikisi, kad jie galės toliau veikti šiame sektoriuje, kadangi susikūrė pakankamai e, galingos pramonės šakos, plėtojančios atsinaujinančius energijos šaltinius ir užtikrinančios energinėtketinį veiksmingumą. Klimato apsaugą galima stiprinti be atsinaunančių energijos šaltinių, be energetinio veiksmingumo, tiesiog plėtojant energi... E, atominės pramonės jėgainės ir taip pat siekiant plėtoti CCS idėją. Tai kitas dalykas reikėtų nepamiršti, kad angli, anglies kasėjų interesus taip pat atstovauja lobistai. Taigi abu tikslai tikslai yra svarbus, jų atsisakyti nereikėtų. Jeigu mes atsisakytumėtume jų, tuomet liktų tik tai didžiosios jėgainės ir anglimi varomos e, jėgainės, elektrinės. Kalbant apie prekybą taršos leidimais, pastebime, kad kai kaina yra didelė, sertifikatų trūksta ir priešingai. Aš manau, kad e, nelabai ką, ko pasieksime, jeigu dirbtinai kelsime tų taršos leidimų kainą, ko gero sistemoje yra tam tikrų uh, problemų ir todėl, ko gero, reikėtų susiformuoti dar daugiau tikslų negu tik tai du. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ne kalbėtumėte per ilgai ir be to mes turime užtikrinti, kad kiekvieno komiteto atstovai galėtų gauti žodį, kad ir komiteto nariai galėtų išsakyti savo mintis. Gerbimi kolegos, aš norėčiau pritarti kolegai Roil. Kalbėdami šią temą turėtume suvokti, kad problema yra klimato kaita. Tačiau, galvodami apie energijos gamybą, turėtume taip pat ir mažinti CO2 išmetimus. Kolega Jolainen teisus. Tačiau konkurencingumas energetikos srityje yra kiek specifiškas, kadangi šioje srityje investicijos nėra subvencionuojamos ypač dujų ir elektros srityje įvedus tam tikras subsidijas užkirstume kelią sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Ir todėl reikėtų pagalvoti, kaip užtikrintume rinkos ekonomikos veikimą šioje srityje. Žinoma, prekyba taršos leidimais kaip sistema yra tinkama, tačiau ją reikėtų supaprastinti, patikslinti, siekiant e, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. O dabar tos technologijos, kurios dar nėra pakankamai ištobulintos, reikia skirti didesnį dėmesį ir siekti didesnio energetinio veiksmingumo. Tačiau tai labai svarbu tuose sektoriuose, kurie dar nėra įtraukti į prekybos taršos leidimais sistemą. Mūsų tikslai turėtų būti taip suformuluoti, kad būtų atsižvelgta į galimybę pasiekti globalų susitarimą. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį ir atskirus sektorius, kadangi įgyveninant mūsų nuostatas būtų galima išvengti didelių skirtumų tarp atskirų valstybių ir sektorių. Dėkoju, kolega Ziva. Ačiū pirmininkė, man džiugu dalyvauti šiuose bendrose diskusijose Aš e, matau, kad e, mūsų administracija nelabai yra nusiteikusi palankiai šiais klausimais. Danų socialistė citavo e, Angela Merkel ir sakė, kad viskas esą yra įmanoma. Ir pavyzdžiui, 40 procentų sumažinti CO2 išmetimus Danijoje buvo priimtas kaip tikslas, o Cameronas iki 30 metų e, pasiūlė ir įsipareigojo nacionalinį lygmį sumažinti 50 procentų CO2 išmetimus. Taigi mūsų tikslas turėtų būti rasti europinio masto sprendimą ir galvoju, kad energetika ir klimato apsauga, apsauga tie du dalykai yra neatskiriami vienas nuo kito, jie tiesiog E, priklauso vienas nuo kito. Žinoma, technologijos turėtų būti draugiškos e, aplinkai, dėl to nėra jokių abejonių, tačiau kita vertus reikia galvoti tik tai apie tokias technologijos, kurios turi perspektyvas ateityje. Mes negalime propaguoti senosios technologijos, o pasakyti už naujasias technologijas ir siekti, kad jas būtų investuojama. Reikia trijų tikslų. Jo Lainen kalbėjo, kad e, CO2 tikslus reikėtų išsaugoti ir kartu galbūt neatsisakyti atominės energetikos. Čia mes kalbame apie rinka, kuri negalėtų būti vertinama klasikiniais parametrais. CO2 veiksmingumas nepakankamai atsispindi mūsų kainodaroje ir nustatant e, energijos kainą. E, sakyti, kad e, didžiausia problema glūdi prekyboje taršos leidimais. Danijoje 36 centų centus kainuoja kilovatas būtiniam vartotojui. Mūsų šalyje 20 centų moka būtinis e, vartotojas, o kitoje, kitose šalyse negi 13 centų. Taigi nacionalinės sistemos turėtų būti uh, patikslintos ir jeigu mes palygintume mūsų elektros kainą su kaina JAV, tai matytume, kad skirtumas nėra toks didulis, didžiulis. Tačiau JAV turi pakankamai didelius e, naftos išteklius ir turint tai omenyje, ta elektros kaina nėra tokia didžiulė. Todėl, manyčiau, diskutuodami turėtume pasitelkti pirmiausia skaičius, faktus ir tiesiog išsaugoti tuos tris pagrindinius tikslus. Dėkuoju. Aš nenorėjau stabdyti jūsų tokio progresyvaus kalbėtojo. O dabar kolegė, kolegė iš Itrė, Barė. Gracias, presidente. Bueno, es un debate súper interesante. Ačiū pirmininkė, ši diskusija yra labai įdomi. Mums reikia ieškoti ekonominių krizės sprendimo būdų, reikia patvirtinti ilgalaikės tvarias ekonomikos strategijas, tačiau turime nepamiršti ir švietimo įtakos energetikai. Mes naudojame daug iškastinio kūro, kurio patys negaminame, taigi esame priklausomi nuo importo ir todėl būtina patvirtinti atitinkamus teisės aktus, ES lygmenių, kurios gyvenintų valstybės narės, reikia sukurti, sukurti bendrąją energijos e, rinką, e, energetikos infrastruktūrą, energetinės jungtis ir dar į kitus klausimus reikia ieškoti atsakymų. Buvo minėta, kad nereikia visko statyti ant vienos kortos, atsinaujinanti energetika galėtų būti laikoma alternatyva, jos e, esama įvairių rūšių, priklausomai nuo geografinės padėties ir e, gali taip atsitikti, kad apsirūpintume visiškai energijos ištekliais nebereiktų importo, tačiau nebūtinai taip atsitiks, tačiau mums reikia susitarti ES dėl bendrų sąlygų ir bendros sistemos, kitaip neišbrisime iš krizės. Ačiū dabar Peter Lyze kalbės. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi kad šiandien vyksta šis bendras jungtinis posėdis. Džiaugiuosi matydamas kolegas iš ITRE komiteto, su kuriais anksčiau dirbau kartu ir kuomet 2005-aisiais pradėjome pirmą kartą diskutuoti apie šiuos tikslus. Manau, kad e, bendradarbiauti šių tikslų siekiant yra labai svarbu, LP frakcijoje tą jau darome, labai svarbu, kad visos frakcijos imtųsi šio bendradarbiavimo ir kad jis būtų skaidrus. Atspirties taškas diskusijose, kurį minėjo Richardas Zeberis, mano manimu, turėtų būti Junktinės karalystės vyriausybės pasiūlymas, jos didenybės vyriausybė, kurie vadovauja Davidas Cameronas, iš tiesų parengė oficialų dokumentą, kuriame teigiama, kad iki 2030-ųjų Junkin karalystė siekia sumažinti CO2 emisijas 50 procentų, turėtume bendrai vertinti šį dokumentą, ypač prašau savo milo bičiulio Konrado Šimanskio atsižvelgti į tai, nes Davidas Cameronas buvo ECR frakcijos praktiškai krikštatėvių ir jeigu ne jo pastangos, tai ECR frakcijos, jūsų frakcijos būtų apskritai nebuvę. Taigi prašau jo pasiūlymas atsižvelgs, tačiau e, vertinant realistiškai e, mes šio tikslo nepasieksime iki 30 metų ir turėsime tenkintis e, mažesniais tikslais, tačiau Junktinės karalystės vyriausybė bando susijęti e, šį tikslą su tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, sustarimu Paryžiuje, jeigu būtų galima pasiekti šį sustarimą, tai tikslas būtų 50 procentų, jeigu netomet 40. E, kilo klausimas, ar šis metodas yra pats tinkamiausias, Kopenhagoje jis neveikia, taigi kodėl turėtume tikėtis, kad dabar jis suveiks. Galime pasirinkti įvairius skirtingus kelius, siekiant to paties tikslo sieti juos su tarptautiniais sustarimais arba nesėti. Manau, kad mums reikia prognozuoti toliau į ateitį ir jau po Paryžiaus susitikimo svarstyti, ar baigti diskusijas dėl kovos su klimato kaita politikos, ar jas tęsti, tačiau kitokiamis aplinkybėmis. Aš pasisakau už tris tikslus, kurias minėjo kolega Zėberis, tai yra energijos taupimo tikslas ir paramos atsinaujinančiai energetikai tikslas ir aš raginu komisiją atlikti atitinkamus skaičiavimus, pateikti scenarius, kuriuose atsispindėtų ne tik atsinaujinanti energetika ir e, e, <clears throat> energijos taupimas, tačiau taip pat ir sąnaudų mažinimas. Ačiū kolegai Lyzai. Ar jeigu Davidas Cameronas su konservatoriais bei žaliaisiais susivienytų, tai turėtume pasiekti to 50 procentų tikslo. Panas Turmis. Second. Aš manau, kad klimatas ir energetika turi būti vienas paketas, be to trys tikslai yra tinkamas metodas. Pirmiausia, pagalvokime, kur mes būtume dabar Europoje, jeigu mm, būtų ETS sistema tik tai e, sukurta šiandien ir tie, kas akcentuoja atsinaujinančius šaltinius, yra 2,2 milijardai leidimų dabar. Tiek leidimų yra per daug. Taigi tokia yra situacija ir turime labai daug labai didžiulę spragą ir didžiulės krizės pasiekmes. Taigi, jeigu remtumėmės vien tik ETS sistema, tai jokių konkrečių tikslų nebūtume pasiekę. Ir dar Mes sakėme, kad ketiname mažinti kainų sviravimus. Peteris Lyze teisus turime modeliuoti, dar pasakysiu apie energetikos veiksmingumą. E, mes siekiame 50 procentų sumažinimo šias e, dujų. Jeigu to sieksime tik ETS sistema, tai kaina turės būti CO2 55-60 eurų už toną. Jeigu norime pasiekti 40 procentų veiksmingumo tikslo ir 40 procentų atsinaujinančių išteklių e, tikslo ir pasiekti 50 procentų šias sumažinimo tikslo, tai e, CO2 tonos kaina turės būti apie 30 eurų. Kodėl? Todėl, kad visos veiksmingumo priemonės, kurios e, bus įgyvendinamos, bus uh, pigesnės, nes bus nustatytos e, naujas sąlygos e, ir tikslai namams, automobiliams ir taip toliau. Jeigu bus e, taikoma veiksminga tokia sistema, tai nereikės nustatyti CO2 kainų. Ir dar dėl to klausimo, dėl š Lenkijos ir kitų šalių. Prisiminkime, kad Lenkijos veiksmingumo potencialas ir nepriklauso, energetinės nepriklausomybės potencialas yra didesnis negu skalūnų dujų potencialas. Lenkija dabar nesima visų politinių veiksmų. Jeigu taip darytumėte, tai mes labiau tikėtume jūsų retoriką, kai kalbate apie energetikos veiksmingumą. Taigi mums reikia veiksmingo naudojimo tikslų, reikia atsinaujinančių išteklių tikslų, nes tai padės realiai sutaupyti ir padės sukurti dar, darbus Europoje. Vitorijo Prodi, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę pasikalbėti šiomis temomis. Prekyba taršos leidimais pateko į akligatvį, todėl reikia grįžti prie naujų šios sistemos pagrindų. Reikėtų didesnį dėmesį skirti klimatui ir politiškai įgyvendinti balio deklaracijos nuostatas. Tai būtina padaryti, kad prekyba taršos leidimais vėl įsibėgėtų, o jeigu to neatsitiks, tuomet reikės ją tiesiog pamiršti. Be to reikėtų atsisakyti e, subsidijavimo iškasniam kūrui. Be to, reikėtų pagalvoti, kaip galėtume prisitaikyti prie klimato kaitos. Ir kaip būtų galima naudoti atsinaunančius vietos energijos šaltinius. Siekiant išsaugoti kraštovaidį, kad būtų prisitaikoma prie vietos kraštovaizdžio ir kartu siekiant klimato išsaugojimo tikslų. O energetikos veiksmingumas transporto srityje turėtų būti iš esmės gerinamas. Reikėtų pagalvoti, kaip atsinaunančius energijos šaltinius, tokius kaip vėjo jėgainių energija, būtų galima susijęti su kitais šaltiniais ir kaip būtų galima užtikrinti e, apsirūpinimo energijos šaltiniais tesinumą. Visa tai Europos masto problemos, jas reikia spręsti Europos lygių. Atsinaujinančius energijos šaltinius reikėtų plėtoti skiriant Europos masto kreditus. Ir taip pat reikėtų atitinkamai įvertinti ir nematerialiasias vertybės ir kalbėti ne tik tai apie bendrąjį vidaus produktą. Ačiū. Alde Envi šešėlinis pranešėjas Gerbrandi norėtų atsiprašyti už tai, kad šiandien negali dalyvauti ir paprašė manęs perskaityti jo žodžius. Šis susitikimas yra labai svarbus proceso pradžia. Daugeliu mūsų šis procesas yra naujas. Mes uh, ketiname, esame pasirengę kartu dirbti, kad būtų įgyvendintas ambicingas planas iki 20, 2030. Mes turime kalbėti apie šį e, procesą, nes e, šios, šios dienos investicijos turės poveikį dar ir po 2030-ųjų. Todėl turime užtikrinti tikrumą investuotojams ir numatyti sistemą po 30-ųjų. Bet tai ne vienintelė priežastis vykstant jungtinių tautų klimato konferencijai ir siekiant sutarimo dėl klimato politikos po 2050-ųjų. ES turi nustatyti sistemą 2030-iesiems 2030-ųjų sistema, sistema po šių metų turi užtikrinti, kad ES bus pasirengusi pasiekti ilgalaikių tikslų ir sumažinti CO2 kiekį 80-95 procentais iki 2050-ųjų, bet tai turėtų būti ne vienintelis mūsų tikslas. Ambicinga sistema padėtų taip pat siekti ekonomikos augimo, e, energetinių šaltinių apsirūpinimo energetiniais šaltiniais ir taip toliau. Mums reikalinga veiksminga politika, kuri spręstų pagrindinės rinkos kliūtis. Pirmiausia, mm, šias dujų sąnaudų internalizavimą ir veiksmingumo didinimą. Suprantame, kad pasies, pasieksime šių tikslų, jeigu bus uh, taikoma teisinga politika ir užtikrinamas veiksmingumas. Mes turėsime spręsti problemas susijusias su ETS sistemos veikimu ir nustatyti naujus tikslus toms pramonėms šakoms, kurių neapima ETS priekybos sistema. Tačiau turime ne vien galvoti apie CO2 apmokestinimą, bet ir apie subsidijas iškastiniam kūrui. Šių subsidijų reikės atsisakyti. Turime pasimokyti iš tos sistemos, kuri nustatyta iki 2020 metų. Matome, kad ši sistema nepakankamai skatina investuoti uh, į atsinaujinančius išteklius ir mums reikės kitokių tikslų iki 2030-ųjų. Svarbu užtikrinti politinį postumį, investicijų paskatas ir mums reikės e, ambicingos sistemos. ES yra lyderė švarių technologijų srityje ir turime išsaugoti šią poziciją ambicinga sistema po 2030 bus naudinga ne vien klimatui, bet ir ekonomikai. Ačiū. Labai ačiū, dabar kalbės Kryton Arsenis. Dvi minutės. Jo nėra salėje, gerai, tuomet mm, dar trumpai žodžio paprašėm ponę Ulskok, trumpai, nes jau kalbėjo. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų norėjau grįžti ir sureaguoti pono Roilio mintis, nes jei tinkamai jį supratau, tai jis bandė pasakyti, kad šią salę yra žmonių pasisakančių prieš energijos rūšių derinį ir mano, kad vienintelė išeitis yra tik investicijos į atsinaujinančius energijos rūšių šaltinius. Aš taip nemanau. Problema yra ta, kad šios dienos energijos derinyje nedidelė dalis atitenka atsinaujinantiems šaltiniams. Todėl turime priimti atitinkamus sprendimus, siekdami pakreipti visą ES kitą linkme, kad e, energijos rūšių derinyje uh, daugiau vietos atitektų atsinaujinantiems šaltiniams. Taip pat e, kai kurie kolegos minėjo subsidijas atsinaujinančiai energetikai ir teigė, kad būtų klaidinga valstybės arba viešo sektoriaus lėšomis remti atsinaujinančių energijos išteklių uh, plėtrą, tačiau šiuo metu masiškai subsidijuojama atominė energetika ir anglimi kūrenamos jėgainės, tuo tarpu subsidijos ir parama atsinaujinančia energetika yra pakankamai nedidelė. Todėl manau, kad ir taip pat daromos įvairios kliūtis dirbtinos, dirbtinės siekiant skatinti arba norintiems investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius. Taigi tiek norėjau pastebėti. Ačiū. Ačiū. Podchodząc do tego tematu zastanawiałam się, jak można... Ačiū, aš galvojau, kaip galima susijęti politinę ir energetikos politiką, kokį poveikį jas daro mūsų gyvenimui. Iš tikrųjų, tas poveikis tiesioginis mūsų valstybių narių vystimuisi ir pramoniai. Kas mums trukdo? Pirmiausia, Investuotojus e, stabdo nuostatų nestabilumas. Jeigu mes keisime nuostatas žaidimui įsibėgėjus, tai Deja, investicijos neduos poveikio. Mes turime pagalvoti, kaip mums užsimti tokią teisėkurą, kad mūsų teisės aktai būtų stabilus ilgalaikiai ir kaip mes finansiškai galime prisijungti prie tų teisės aktų įgyvendinimo, kuriuos priimame. Vieni kalba apie atsinaujinančius šaltinius, e, apie įvairius šaltinius, pasakysiu, kad tikrai puikus e, tai sumanimas, bet kol kas technologinių metodų, kaip išnaudoti racionaliai tos atsinaujinančius išteklius mes neturime. Tai nėra pastovus ištekliai. Turime anglį, turime naujas e, technologijas, tai yra skalūno dujas, turime brandolinę energiją, bet Mes labai mažai energijos ir lėšų skiriame tyrimams ir naujų technologijų paieškai, naujų e, anglies technologijų kūrimui ar technologijų, kurios padėtų naudoti skalūno dujas, brandolinę energiją, vėjo energiją vandens energiją ir taip toliau mes labai mažai išnaudojame uh, naujų technologijų kūrimui. Šiandien nekalbėtume apie geresnę ar blogesnę technologiją, jeigu turėtume geresnius metodus. Kol kas akcentuojame tik šaltinius, o negalvojame apie esmę, o esmė yra nauji metodai. Naujos technologijos teikia ateitį. Mes turime parodyti, kur mes turime eiti, kur turime investuoti nes e, jeigu turėsime naujas technologijas, tai išspręsime daug problemų. Ačiū. Vielen Dank, Frau Hübner. Und dann ist noch eine Wortmeldung bei Jolainen. Ačiū, ponai Hübner, dabar dar žodis Jolainen. Trumpai pastabai. Tai, ką minėjo ponė Hübner, turi būti gyvendinta iki 30 metų tam, kad ši sistema visapusiškai pradėtų veikti, nes iš tiesų šiuo metu mums trūksta pažangiųjų tinklų, trūksta e, CO2 saugyklų, įvairių kitų e, technologijų, taigi reikia dabar paskatų investuoti į e, saugyklas ir mums reikia atitinkamų pajėgumų rinkų tikrai negerai dabar yra e, išjunginėti jėgainių, kurių mums vėliau prireiks kaip atsarginių. Ir e, todėl ES ir valstybės narės turi vykdyti atitinkamas investicijas. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, e, tai atsinaujinančių Energijos išteklių kainos per pastaruosius dešimt metų smarkiai sumažėjo, kai kurie mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad vėjo jėgainės tapo konkurencingos bio dujų jėgainės bei kitokios E, atsinaujinančios energetikos rūšis taip pat pamažu tampa konkurencingomis. Žinoma, anksčiau viskas kainavo brangiai, pavyzdžiui, Vokietija, kuri viena iš pirmųjų pradėjo taikyti taip pat ir e, saulės e, energijos kolektorių sistemas turėjo už tai brangiai sumokėti, tačiau ateityje manau, kad tos technologijos dar labiau piks, todėl šių procesų stabdyti nereikia. Uh, Ačiū dabar žodis komisijos trims atstovams, kuris kalbėsite. Klimato generalinio direktorato atstovas, kuris jau vakar dalyvavo mūsų posėdėje. Ačiū pirmininkė, kadangi posėdis yra jungtinis, tai ir komisijoje energetikos ir klimato direktoratas glaudžiai bendradarbiauja. Šioje srityje, jeigu leisite, tai suteiksiu žodį ir kolegai vėliau. Manau, kad ši diskusija yra iš tiesų labai e, įvairialypė. Pirmininkas Baroso pažadėjo iki metų pabaigos pateikti konkrečius komisijos pasiūlymus. Kartu su kitomis komisijos tarnybomis mes sunkiai dirbame šios pasiūlymus ar rengdami. Vadovo taryba taip pat kitų metų kovo mėnesį svarsti šios klausimus. Diskusiją vertiname teigiamai, kaip ir parlamento e, pastangas e, spręsti tinkamus klausimus iki 30 metų. Galbūt e, keletą žodžių tarsiu dėl priežasčių, kodėl mes viso šito imamės. E, Buvo minėta, kad energetika ir klimato kaita yra du neatsiejami dalykai, reikia bendrai jų problemas spręsti, komisija ketina tą daryti. Komisija Kas tai? Tarp vyriausybinis e, atitinkamos struktūros parengs artimiausių metų pasiūlymą dėl e, susitarimo po 2020 metų. Todėl ES labai svarbu taip pat ir e, pasaulinėje klimato kaitos konferencijoje kalbėti vienu balsu, kad būtų aiški ES pozicija mes matome, kad jungtinės valstijos imasi aktyvesnių veiksmų nei anksčiau, taip pat ir Kinija imasi iniciatyvų susijusių su energijos taupimo atsinaujinančiais šaltiniais, bando gyvendinti įvairius bandomosius projektus, turime veikti pasaulio mastu tam, kad užkirstume kelią klimato kaitai. Es turi laikytis vieningos pozicijos. Daugelis jūsų kalbėjo apie mūsų ekonomikos eh, <clears throat> pažeidžiamumą, priklausomybę nuo eh, kylančių iškastinio kurto, kūro importo kainų. Taigi privalome kartu spręsti energetikos problemas sėti jas su konkurencingumo aspektais eh, bei, kaip minėjau, nepamiršti kovos su klimato kaita, to mes ir siekiame. Dar trumpai noriu paminėti, kad gavome daug pasiūlymų iš įvairių suinteresuotų subjektų, daugiau nei 500 atsakymų į pateiktus klausimus sulaukėme ir todėl mes juos įvertinsime ir panaudosime rengdami komisijos pasiūlymus. Ačiū. Ačiū taip pat ir energetikos direktorato vardu už įdomias diskusijas. Mums labai svarbus trys minėti tikslai - konkurencingumas, apsirūpinimo saugumas ir energijos vartojimo efektyvumas. Šie tikslai atspindėti dokumentų rinkinyje iki 30 metų dabar renkiamas poveikio įvertinimas, kuris, e, kurio rezultatai turėtų būti parengti iki spalio pradžios ir po to jau renksime įvairius e, scenarius, kuriuose pabandysime apskaičiuoti įvairius modelius, juos tarpusavėje palyginti, siekdami nubrėžti tolesnės raidos gairės. Štefanas buvo teisus, e, į naujus tikslus turėsime įtraukti ir pamokas išmoktas įgyvendinant 2010 e, metų paketo e, pamokas, taigi diskusijos e, vyks ir toliau. Esame labai patenkti šios nors diskusijomis ir esame pasiruošę dalyvauti tolesnėse. Ačiū dabar suteiksime žodį pranešėjams ir šešiems pranešėjams dabar tačiau dar Herbertui Roiliui žodis labai trumpai. Aš tik paprašiau žodžio dėl to, kad ir kiti kolegos kalbėjo kelis kartus, tai pagalvojau, kad visiems tai turėtų būti leistina. Aš, nema, aš nemanau, kad e, turėtų kiti būti privilegijuoti čia. E, jūs, ponė Roilip, sako pirmininkas, esate šiuo atveju ypatingai privilegijuotas. Taigi dvi kritinės pastabas norėčiau išsakyti. Ką tik girdėjau, kad kai kurie e, kolegos įspėjo, kad nereikia apsiriboti vienu tikslu, nes tai turėtų reikšti, kad tą tikslą galima būtų pasiekti tik plėtojant <clears throat> branduolinę energetiką, tai būtų blogai. Aš, aš manau, kad e, šis argumentas nėra priimtinas, nes man kyla klausimas, e, tiksliau aš ir toliau laikausi pozicijos, kad pačios valstybės turi teisę pasirinkti, kokį e, energijos rūšių derinį naudoti ir niekas negali joms e, tų tikslų primesti, jeigu ketinsite taip daryti, linkiu jums sėkmės, nes tai prieštarautų sutarties nuostatoms. Kita pastaba, kolegos minėjo, kad atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas darė įtakos taršos leidimų kainai ir pastangoms mažinti CO2 išmetimų apimtis. Tai yra įdomi informacija ir yra teisinga ir tai tik patvirtina e, tą mano teiginį apie šautinį poveikį, kurio mes nesitikėjome. Taigi turime dabar pagalvoti, kokį poveikį darys pirmasis tikslas antrajam ir trečiajam tikslui, e, galbūt apsispręsdami dėl geresnės tikslų hierarchijos. Prašau apie tai pagalvoti, jeigu apskritai dar matote, kad verta galvoti apie šios klausimus. Niekas dėl to niekuomet neabejojo, sako pirmininkas, būtent dėl to šiandien čia ir mm, bendrai keičiamės nuomonėmis. Apie tai mastom, taigi dabar steiks dar gamijo klodai turmisui pasisakyti. Herbert, tu hast jetzt gesagt, es... Herbertai, tu sakei, kad yra tarpusavio ryšys tarp atsinaujančio energetikos šaltinių ir klimato kaitos. In, in einer gewissen Hinsicht der Erneuerbaren 50. 2,2 milijardai nenaudojamų taršos leitimų. Apie tai kalbėjome. 2006 metais kai komisija pateikė savo pasiūlymus, jau buvo įskaičiuotas atsinaujinančių energijos šaltinių indėlis. Kas daro žalą sistemui, sistemai? Tai yra taip vadinami tarptautiniai kreditai, kurie dar 2004 metais buvo įrašyti į šią sistemą o dabar 1,1 milijardų eurų perteklius yra patekęs į sistemą, būtent teikiant tarptautinius kreditus. Ir būtent dėl to visa šita sistema susilpnėjo. Ir jeigu problemų šioje sistemoje apskritai yra, tai jos kyla dėl tarptautinių kreditų. Kitas dalykas, kaip nutiesti sąsajų, sąsajas tarp ETS ir tarp ekonominės raidos. Tai klausimas, į kurį nežinia šiandien bus galima atsakyti. Mano informacija komisija tikėsi 1,4 arba 1,8 procentų BVP augimo iki 2030 metų. Ar kas nors čia šioje salėje tiki, kad Europos ekonomika per artimiausius 17 metų ūkteliais 1,4 procentais ar netgi 1,8 procentais. Ji tikrai komisija, komisija turi apskritai įvertinti, kas būtų, jeigu tas augimas sudarytų bent jau 1 procentą. Ir tada reikėtų pagalvoti, kas atsitiks Jeigu susidurtume su dviem scenarijais, tai yra dideliu augimu ir mažu augimu, ir tada išaiškėtų, kokios pasiekmes būtų sistemai. Kas būtų, jeigu mes energetiškai veiksmingai ūkininkautume ir kokios tai būtų pasiekmes ekonomikai. Dar suteiksiu žodį kolegoms, kurie užsirašė ir po to galbūt prašyčiau neprašyti žodžių. Norėčiau paklausti, kas dar norėtų įsirašyti kalbėtojų sąrašą, jeigu ne, tuomet tas sąrašas jau yra baigtinis. Jordan, o po to Satuhasi. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau tiesiog pakomentuoti kai kurios pasisakymus. Kai kas kalbėjo, kad reikia užtikrinti stabilumą. Mes visi siekiame jo. Tačiau siekiant jo išryškėjo, išryškėjo visiškai skirtingi požiūriai. Vieni mano, kad reikėtų e, numatyti subsidijų galimybės e, technologijoms, geresnėms ar blogesnėms, o kitas kelias būtų ekonominis kelias, siekiant pagrindinio tikslo. O pagrindinis tikslas tai yra šiltnamo efektą sukeliančių dujų teršalų mažinimas ir taip pat siekti, kad rinka taptų dinamiška ir kartu stabili. Aš manau, kad šitie tie du elementai galėtų užtikrinti stabilumą, jeigu politikos kertiniai akmenys nesikeistų arba nebūtų formuojami iš anksto. Junktinė karalystė buvo paminėta kaip viena iš valstybių, kuri ketina ypatingai sumažinti taršalų apimtis. Tačiau Junktinė karalystė sakė, kad ji vadovausis technologiškai neutralių požiūrių ir suteiks visas galimybės rinkai pačiai susireguliuoti. Taigi, pagal politinius kriterijus reikėtų ko gero apsispręsti dėl technologijų. Kas kenkia ETS? Jūs pasakėte kai kuriuos elementus, tačiau problema yra ta, kad anglės kaina yra žemesnė negu ta kaina, kuri yra reikalinga siekiant skatinti naujasias technologijas. Be to komisija sakė, kad įrengėsi atlikti įvertinimą. Norėčiau, kad būtų atsižvelgta ir į galimybę laikytis tik tai vieno CO2 mažinimo tikslo. Satuhasi. Hibner said that uh, rules. Ačiū, ponė Hibner sakė, kad uh, nereikėtų keisti taisyklių įsibėgėjus žaidimui. Todėl, kai mes kalbame apie taisyklės 2030-iesiems, mes turėtume įsteigti patvarį sistemą, kurios nereikėtų keisti. Mokslininkai mums sako, kad uh, klimato Klimatas keičiasi ir visi atlikti tyrimai taip pat rodo, kad e, kuo greičiau imsimės e, veiksmų švelinti klimato kaitai, tuo mm, mažiau kainuos tie veiksmai. Jeigu vilkinsime veiksmus, tai kaina auks. Taigi tai yra ekonominė logika ir ekonomiškai pagrysta nusistatyti ambicingus tinkslus. Šiemet prieš keletą metų, mėnesių Niderlanduose aplinkos vertinimo agentūra paskelbė ataskaitą, kurioje parašyta, kad mm, tam, kad mm, būtų pasiekti ES tikslai iki 2050-ųjų, būtent mm, sumažinti 80 ar 95 procentais CO2 taršą, reikės papildomų tikslų, būtent tikslų susijusių su atsinaujinančių išteklių naudojimu ir veiksmingų energijos naudojimu. Ta pati sako ir tarptautinė aplinkos agentūra, kad nepakanka vien tik tai tikslų susijusių su šiltnamo efektą sukeliančių dujų mažinimu. Reikia ir paralelinių tikslų. Aš manau, kad visi, kas rimtai žiūri ilgalaikius tikslus, supranta, kad mums reikia tų papildomų tikslų, atsinaujinančių šaltinių ir veiksmingo energijos naudojimo tikslų. Jie yra taip pat netokie kintami kaip apie, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistema ir sukurs daugiau patikimumo, tikrumo investuotojams. Dėkuoju Kolegė Hübner, aš jau sakiau, kad jeigu nesuteiks niekam žodžio, jūs pavėlavote įsirašyti sąrašą. Atsiprašau. But, uh, my, uh, kolegos kai ką kalbėjo apie tai, ką aš pasakiau, aš norėčiau sureaguoti. Jest takie powiedzenie w Taip sakoma Lenkijoje, kad nereikia keisti arklių vidurį kelio. Tai ir mes nekeiskime arklio lenktynių vidurį Mes turime kalbėti apie tas nuostatas, kurias dabar taikome ir pagal kurias nuolat keičiasi žaidimo taisyklės. Galbūt aš esu labiau realistė ir neįsiklausau tiek į agentūras, kiek į verslo atstovus, pramonę ir energijos vartotojus. Ir tokia būtų mano reakcija į tai, ką sakė kolegė. Kurz, knap, bündig, wie immer. Trumpai, drūtai, aiškiai, kaip visada. Bendra Pranešėjai kalbės dabar Šimanski. Dziękuję bardzo. Ačiū. Aš mielai sureaguočiau į visas pastabas, bet tai aišku neįmanoma. Tai dvi, trys pagrindinės pastabus, tie klausimai, kurie buvo nuolat kartojami. Pirmiausia, mūsų atsakomybė pasaulio mastu. Aišku, aš tik kuklus parlamentaras ir su dideliu susidomėjimu žiūriu, ką pateiks jungtinių tautų tarp parlamentinė grupė, tarp vyriausybinė grupė. Ir kaip parlamentaras manau, kad visi mūsų turime galvoti, ar tų pakeitimų kaina bus vienodai paskirstyta visiems. Ar teisinga, kad ES jau daug metų deda milžiniškas pastangas sumažinti CO2 išmet, išmetimą, o kitos valstybės narės apsiriboja deklaracijomis, tokiamis kaip pavyzdžiui neseniai pateikė prezidentas Obama. Aš nelabai entuziastingai tokias deklaracijas žiūriu, nes matau, kad čia tiesiog siekiama patenkinti kažkokius politinius tikslus savo šalyje, bet nematau realių veiksmų ir faktų. O faktai tokie, kad Amerikiečiai tikrai nori e, eksportuoti savo pigias dujas kuo toliau pageidautina į Europą. Tai netitinka ir JAF aplinkosaugos tikslų deklaruojamų ir turime to nepamiršti. Labai daug šalių greitai sparčiai besivystančių išnaudoja ES Ir manau, kad mes turime tas valstybės ir tas, tos politikus iš tikrųjų kalbėti apie jų atsakomybę, nes jų deklaracijos niekaip niekuo neparemtos neparemtos jokios, jokiais faktais. Toliau, atsinaujinantis energijos šaltiniai. Aš esu jų šalininkas, ne vien galvojant apie aplinką, bet ir dėl to, kad tai yra mūsų nuosavi energetikos ištekliai, kurie gali teigiamai veikti energijos rinką ir apsirūpinimą energetikos šaltiniais. Ir tai yra labai vertingas komponentas, kuris gali išspręsti daugelį mūsų problemų. Problema ir įtampa šioje diskusijoje e, susijęs su pokyčių tempu ir manau, kad čia yra tikrai platus diskusijų laukas. Ne aš šioje diskusijoje kelis kartus um, pasakiau, kad um, kalbėjau apie, investi... su... apie subsidijas visai neįvanotyviems um, energijos šaltiniams. Ne aš, o žalieji Lenkijoje sakė, kad E, deginama biomasė anglies e, jėgainėse yra laikoma atsinaujinančių ištekliumi. Tai sistema akivaizdžiai piknaudžiaujama ir mes primetėme visoms valstybėms narėms labai aukštus lūkesčius susijusius su atsinaujinančių e, šaltinių naudojimu. Mano skepticizmas šiuo šio tikslo atžvilgių susijęs su tuo, kad ES labai skiriasi atsinaujinančių šaltinių panaudojimų galimybės. Dar viena problema, į kurią reikia reaguoti, kad tie atsinaujinantis ištekliai labai nestabilus. Negalim daryti įtakos vėjui ar nuspėti, kada švies saulė. Tai visada nenuspėjama, bet tai bet mūsų energijos ište... poreikis yra pastovus, todėl svarbu veiksmingai paskirstyti lėšas moksliniams tyrimams ir plėtrai, nes jeigu mes neskirsime to lėšų, tai atsinaujantis ištekliai bus ne tik brangus patys savaime, bet ir reikės e, vystyti infrastruktūrą, tranzito sistemą ir ir reikės investuoti į kitas sistemas. Ir JAV čia būtų geras pavyzdys, jie neturi jokių tikslų susijusių su atsinaujinančiais tikslais, e, šaltiniais neturi jokios klimato kaitos politikos, mm, bet e, iš tikrųjų teisingai paskirstomos lėšos e, ir veiksmingai panaudojamos uh, dujų turbinos. Ir paskutinis dalykas - globalus ekonominis kontekstas. Keletą kartų tai buvo minėta, tai iš tikrųjų labai svarbus elementas. Aš suprantu, kad šiandien mes galbūt įsitikinę, kad CO2 išmetimo tikslų siekimo kaina bus tikrai mažesnė, jeigu jie bus ambicingesni, bet taip yra dėl to, kad dabar e, ES ekonomikoje siaučia krizė. Iš tikrųjų, aš norėčiau, kad e, Europos ekonomikos augimas būtų didesnis nei 2 procentai ir galbūt iki 30 metų kai kuriuose valstybėse ir realiai bus augimas didesnis nei 2 procentai. Ir kas tada? Ką mes pasakysime toms šalims, kurių ekonomikos augimas yra dar didesnis ir kuriams teks padengti visas sąnaudas, kurias iš esmės generuoja Bruselis. Tai čia yra ES atsakomybės klausimas. Svarbiausios problemos, kurias turime spręsti, yra susijusios ne su tuo, ar mes turime kelti atsinaujinančių šaltinių ar išmetalų mažinimo tikslus, o turime e, galvoti, kaip tų tikslų pasiekti, atsižvelgianti tai, kad valstybės narės labai skiriasi. Ačiū. Labai ačiū ponui Šimanskui. Dabar Andėvos suteiksime žodį. Ačiū ponui pirmininkai. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šioje išsamioje diskusijoje ir aš nemanau, kad turėtume sudaryti tokios e, apribojančios vizijos įspūdį, nes e, reikia spręsti labai daug įvairių problemų. Aš pasisakau už paketą turinti tris tikslus, nes man atrodo, kad labai svarbu toliau tęsti darbus šią kryptimį numatant galų gale galimybę užtikrinti saveikumą tarptų trijų e, tikslų atsinaujinančios energetikos e, taupimo ir e, <clears throat> kainų mažinimo. Taip pat reikia pademonstruoti daugiau lankstumo. Man kelia nerima, kad diskusijos dėl uh, taršos leidimų, prekybos e, jais atidėjimų. Tai tie, kurie priešinosi anksčiau, šiems pasiūlymams dabar teigia, kad mums reikia pasiūlymų paketo, kuris būtų grindžiamas solidžia prekybos taršos leidimais sistema. Tai nežinau, dėl ko taip staigiai pasikeitė jų nuomonė. Noriu šiems kolegoms priminti, kad e, energijos taupimas ir uh, Siekiant taupyti energiją, nenaudojant e, atsinaujinančių šaltinių, šis siekis sąlygotų e, ženkliai išaugančias kainas. Taigi, taip pat labai svarbu e, užtikrinti sąveiką tarp nacionalinių lygių ir Europos lygių teikiamos paramos ir subsidijų. Kalbant apie atsinaujinančią energetiką, tai nemažai jos rūšių jau tapo konkurencingomis, pavyzdžiui, vėjo jėgainės. Taip pat atviroje jūroje veikiančios vėjo jėgainės ir manau, kad reikėtų nutraukti joms subsidijas ir tiek trumpai norėjau dar pastebėti, nes būtent šias rytie dar reikia daug ką taisyti ir daug ką nuveikti. Gal ponui Tadeušui Šimanskiui noriu pasakyti, kad aš taip pat noriu pabrėžti mokslinių tyrimų ir plėtros svarbą siekiant išlaikyti konkurencingumą pasaulio mastu, nes pasaulis mūsų nelauks. Jūs kalbėjote apie Kiniją, Liepos mėnesį Kinija paskelbė, kad skirs 200 milijardų dolerių investicijoms į atsinaujinančius energijos šaltinius ir jungtinės valstijos. Taip, taip, ponė Šimanski, jungtinės valstijos e, užsibrėžė šiltumo efekto dujų mažinimo tikslus. Savame suprantama, kad <clears throat> viskas vykdoma vietos mastu, kadangi kongresas nepritarė, tačiau prezidentas Obama e, inicijuoja atitinkamus projektus. Visi kalbėjo apie patikimumą Europos. Man svarbus Europos patikimumas tarptautiniu mastu. Mes negalime vieną dieną e, sakyti, kad viskas yra balta, o kitą dieną apie tą patį sakyti, kad tai jau yra juoda patikimumas reiškia taip pat ir vieningos pozicijos turėjimą, kalbant Europos vardu e, e, ir ne atstovaujant tik tai atskirų valstybių pozicijas. Ir e, aš manau, aš noriu diskusijos, kuri vyktų nesiekiant e, apginti skrų valstybių, Prancūzijos, Lenkijos interesus, tačiau aš noriu kolegialios diskusijos. Niekas neklausė parlamento, kuomet e, buvo patvirtintas kovos su klimato kaita paketas. Aš tuo metu dar buvau Belgijos e, politikoje. Po to atėjo krizė ir dabar visi pradėjo teikti, kad jau nebereikia skubotai spręsti klimato kaitos problemų. Lyg tai jos būtų išnykę prasidėjus krizį, manau, kad mes teisėkuros atstovai privalome spręsti visas problemas ekonominės, e, socialinės, energetinės ar klimato kaitos ir turime prisimti atitinkamą atsakomybę ir nepradėti teikti, kad dabar jau mūsų prioritetai pasikeitė e, dėl to, kad pasikeitė kitos aplinkybės. E, klimato problemas reikia spręsti ir toliau. Ačiū. Pirmininkas, būčiau galėjęs jūsų ir ilgiau klausytis, tačiau jau E, baigėte savo pasisakymą, dabar dar apibendrins diskusijas teiksiu galimybę kolegai Sartori. E, Aš norėčiau tik padėkoti kolegai Groti už puikų bendradarbiavimą, pranešėjams ir visiems diskusijų dalyviams. Iš tiesų, diskusija vyko labai dalykiškai, naudingai, šeškėjo skirtingos nuomonės įvairiose srityse. Ir diskusijos tarp skirtingų komitetų kolegų, pramonės ir aplinkos komitetų narių galės būti tęsiamos toliau, tam, kad mūsų pozicijos būtų dar aiškiau arba taptų dar aiškiau apibrėžtos. Turėtume be jokių iš ankstinių nuostatų ieškoti bendrų klausimų sprendimo būdų. Lapkričio 7 dieną aš pirmininkausiu e, kartu su ponu Grotė, savame suprantama, jungtiniam posėdžiui ir tikiuosi, kad galėsime toliau keistis nuomonėmis. Ačiū poniai Sartori, dar kartą dėkoju sekretoriatui, mm, dėkoju kolegoms, 51 straipsnis ir pagal jį e, organizuojami jungtiniai posėdžiai visuomet kelia siaubą mūsų sekretoriatui, tačiau šį kartą sektatas buvo gerai pasiruošęs. Tai manau, kad e, jeigu mes ne suformuosime savo aiškios pozicijos, tai pakenks mūsų kaip institucijos e, įvaizdžiui ir e, tuomet grįšime prie energetikos ir klimato kaitos politikos renacionalizavimo. To visi turėtume vengti ir bendromis pastangomis e, šiam dalykui priešintis turėtume taip pat surenkti diskusiją apie konkurencijos teisę ir apie būtinybę ateitie keisti nacionalinės e, subsidijavimo sistemas. <clears throat> Taip pat manau, kad E, reikia kalbėti apie kainų skirtumus pramonės įmonėms ir namų ūkiams. Jeigu namų ūkiams kainos energijos išteklių toliau taip kils, tai gali kilti rimtų problemų. Pone Hubner e, kalbėjo apie atstovavimas skirtingoms frakcijoms. Aš čia matau, kad konservatoriams ir Aldė e, šiame posėdėje atstovauja pakankamai e, jauno amžiaus kolegos. Manau, kad mūsų diskusijos skirtos energetikai ir klimato kaitai turėtų labiausiai rūpėti būtent jaunai kartai. Dar kartą noriu visiems priminti, kad nei Envi, nei ITRE komiteto pozicijos nėra uh, teisingos, teisybė yra kažkur per vidurį. Pat ir ponams Šimanskui bei poniai Hübner noriu pasakyti, kad mes visi atstovaujame skirtingoms valstybėms narėms, taigi neturėtume dabar priešinti atskirų valstybių narių tarpusavyje, reikėtų atsižvelgti į jų ypatybės ir e, jeigu mes sugebėsime visus šios skirtingus aspektus surašyti ant popieriaus ir prengti bendrą dokumentą. Ir tai bus tikrai geras rezultatas, tai kitas posėdis jungtinis vyks lapkričio 7 dieną, jam vadovaus pirmininkaus ponės Sartori, 12, iki 12 dienos galima teikti pakeitimus, jas, juos svarstysime gruodžio 2 dieną, o balsuosime bendrai sausio 9 dieną, aš tikiuosi kad e, abu pranešėjai ir šešėniai pranešėjai elgsis atsakingai, atsižvelgs į įvairius niuansus e, ir e, suvoks mūsų atsakomybės svarbą. Dar kartą noriu priminti, kad nuo vasario 3 iki 6 vyks galutinis balsavimas, taigi toks yra tvarkaraštis, jį jums pristačiau, dėkoju už, už dalyvavimą diskusijose, dėkoju abiems pranešėjams ir viso gero.